Dėkuoju. Dabar pereisime prie balsavimo klausimų. Balsavimas vyks su paprastinta procedūra dėl Sartori pranešimo dėl mokslinio techninio bendradarbiavimo tarp Europos bendrijos ir Brazilijos federacinės respublikos. Norėčiau iš karto paprašyti balsuoti, kas už, kas prieš susilaiko, priimta. Antrasis atori pranešimas dėl ES ir Alžyro mokslo techninio bendarbiavimo sustarimo. Prašau balsuoti, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kolega Lėnė. Pirmininkė, gerbiamos ponios ir ponai, norėčiau paprašyti frakcijos vardu, kad dėl Höfnerio pranešimo būtų vykdomas balsi, vardinis balsavimas. Norėčiau žinoti, kas frakcijoje kaip balsavo. Ar kas nors norėtų paprieštarauti dėl šio pasiūlymo? Jeigu ne, tuomet taip ir paselgsime. Taigi prašau balsuoti dėl Hefnerio pranešimo dėl tarybos turimos įslaptintos informacijos klausimais nesusijusiais su bendra užsienio ir saugumo politika, perdavimo Europos parlamentui ir jos tvarkymo Europos parlamente. Kas už? Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dėkoju. Sajat Karim pranešimas. Tai yra 18 ataskaita dėl geresnės teisėkūros, subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymas. Balsuojame. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Kadek pranešimas. Prašau, kas pagėdauja pasisakyti. Pranešėjas. Pirmininkė, aš esu tik pranešėjas, noriu keletą žodžių pasakyti. Prašom, galit. Ačiū, ponė pirmininkė. Nebijokit, suspėsit tai į traukinius ir į lėktuvus, problemų nebus kolegos ir pirmininkė. Balsavome dėl mano pranešimo dėl Europos strategijos dėl Atlantinio regiono. Ši strategija yra labai svarbi ES Atlanto pakrantės regionų dinamizmui. E, šis pranešimas e, vadovaujasi pramonės kelių e, plano, veiksmų planu, kuris leis atkurti šį regioną. Mes atkūrėme jūros pramonės veiklą šioje srityje. Mūsų uh, E, jėgų sutelkimo jėga mes suge, dėka mes sugebėjome parengti tikrą Atlanto regiono e, gelbėjimo maršano planą. Šiandienos mūsų pastangų ženkliai prisidės prie ekonomikos augimo šiame regione ateityje. Ačiū, mėlyjei kolegos. Ačiū pranešėjui. Dabar balsuosime dėl pranešimo. Tai yra ES Atlanto vanino regiono sanglaudos politikos strategija. Kas už prieš? Pritarta pranešimui. Davin Martino pranešimas dėl tam tikrų šalių išbraukimo iš šalių, kurioms taikomos prekybos lengvatos sąrašo. Yra pateikta keletas pakeitimų. Pradėsim nuo penktojo ir vardinio balsavimo. Pradame, pradame balsuoti. Baigiame. Atmesta. Komitetų pakeitimai nuo 1 iki 3, kas už, kas prieš. Pritarta. Šeštasis pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. Atmesta. Ketvirtasis komiteto pateiktas pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradame balsuoti. Baigiame. Pritarta. E, projektas su pakeitimais. Kas už? Prieš. Susilaiko. Turime dar kartą pasitikrinti balsuodami kortelėmis. Baigiame. Pranešimas su pakeitimais priimtas. Teisėkuros rezoliucija, vardys balsavimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. Sveikinu. Karinč pranešimas dėl tarp vyriausybinių valstybių narių energetikos sustarimų su trečiosiomis šalimis. Pirmasis komiteto pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas. Socialdemokratai jį pateikė. Kas už? prieš atmestą. Komiteto pakeitimas 1CB. Kas už? Kas prieš? Susilaiko? Priimta. Galime patikrinti kortelėmis, jeigu pagėdaujate. Baigiame. Pritarta. Ketvirtasis straipsnis. Komiteto prašymas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Tuomet penktasis pakeitimas atkrenta. Devintasis straipsnis komiteto siūlymų, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antrasis pakeitimas atkrenta. Trečiasis pakeitimas kas už, kas prieš, atmesta. komiteto pakeitimas, kas už, kas prieš, priimta. Balsuojame dėl pakeistos rezoliucijos, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Teisėkuros sprendimas, dėl jo balsuojame vardiniu balsavimu. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Sveikinu, kolega Karinč. Garcia Pereš. Pranešimas dėl žemės ūkio produktų kokybės schemų. Pranešėja prašo žodžio. Gracias, señor presidente. Simplemente por inform... Ačiū, pirmininkė. Norėjau informuoti, kad dėl pirmojo ir trečiojo pakeitimo, kuriuos pateikė žaliųjų frakcija, nors aš pritariu turiniui, norėčiau paprašyti balsuoti prieš šios pakeitimus, nes jis viršyje susitarimo su taryba ribas. Yep. Dėkoju už informaciją. Pradame balsavimą. 104 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. Antrasis blokas atkrenta. 103 pakeitimas. Vardinis balsavimas, kaip buvo pagėdauta. Baigiame. Atmesta. Pakeis. Balsuojame dėl pakeisto pasiūlymo. Kas už? Prieš. Susilaiko. Priimta. Balsuojame vardinių balsavimų dėl teisėkūros teisės akto. Baigiame. priimta. Sveikiname pranešėją Pereš. Okūniai. Pranešimas dėl Europos socialinio verslumo fondų. Yra pateikti du pakeitimai. Antrasis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antrasis komiteto pakeitimas netenka galios, todėl norėčiau prašyti balsuoti už dokumentą su pakeitimais, kas už, kas prieš priimta. Ir balsavimas dėl teisėkūros sprendimo, kas už. Pranešėjas prašytų, prašy žodžiu. Pone pirmininkė, Žinant, e, e, vadovantis 57 straipsnių, aš reikalauju, kad balsuojant dėl rezoliucijos galutinio e, varianto jam pritartume. Ir mes su taryba dėrybose tada turėsim tvirtesnę poziciją. Ačiū. Prašau balsuoti, kas už tai, kad būtų atkelta data. Prieš susilaiko. Pritarta pasiūlymui. Lamberts. Dabar aptarsime jūsų pranešimą. In... Pirmininkė kolegos, Sofija ir aš, uh, rengiant šį pranešimą, patekome į tokią pačią padėtį. Noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šis atvejs yra išskirtinis. Sėkmingai baigė trialogus tar, komisija ir taryba ir parlamentas paskelbė viešai nuomoje tarybos vardu Danijos pirmink, ministras pirmininkas kalbėjo, bet taryba dabar nusprendė siekti kitokių susitarimų. Šiandien balsuojame dėl teksto, dėl kurio buvo susitarta su taryba. Todėl prašome, kad taryba laikytųsi pažado ir priimtų tokį tekstą, e, kokią formuluotę mes e, patvirtinome birželio pabaigoje. Mes norime su, palikti tam tikrą judėjimo laisvę diskusijoms su taryba, bet e, Da, mano pasiūlymas būtų, kad e, dar negals, nebalsuotume dėl galutinio dokumento, bet savo poziciją labai tvirtai išlaikytume. Norėčiau pridurti, kodėl taryba abejoja dėl šio susitarimo. Ji nori neleisti mums visiems sėkmingai kovoti su mokestinėmis priebėgomis, o tai yra tikrai gėdingas reiškinys. Ačiū. Danke, Herr Lamberts. Ich werde diesen Antrag abstimmen lassen. Pirmą mes turime balsuoti dėl šio pasiūlymo, o po to dėl teisėkūros teisės akto. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Kas pagėdauja žodžio? I wonder, I would... Pone pirmininkė, norėčiau išgirsti Kipro, pirmininkaujančios valstybės komentarus šiuo klausimu. Suprantu jūsų klausimą. Mielai palankiai į jį atsakyčiau, tačiau tarybos atstovų nėra, todėl negaliu nieko pridurti. Todėl balsuojame apie pakeitim, pasiūlymą su pakeitimais. Kas už? Prieš? Susilaiko? Pritarta pasiūlymui. Dabar balsuokime dėl pranešėjo prašymo atidėti galutinį balsavimą, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. Sėkmės darybose. Pent Langė pranešimas dėl ES ir Kolumbijos bei Perų prekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygų ir bananų importo stabilizavimo priemonių įgyvendinimu. Yra pakankamai daug komiteto pakeitimų siūlymų, mes balsuojame už juos, kas prieš, už prieš, susilaiko priimta. 28 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. priimta. 32 pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 33 vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. 34 D pakeitimas, vardinis balsavimas. Baigime. Atmesta. 35 vardinis balsavimas, balsuojame. Baigiame. Atmesta. Dėl pasiūlymo su pakeitimais balsuojame už, prieš, susilaiko, priimta. Prašau, kolega. Pirmininkė, gerbiamus kolegės, gerbiami kolegos, norėčiau, kad balsavimas dėl teisėkūros rezoliucijos būtų atiduot, atiduotas vėliau kad galėtume užbaigti trišalės darybas. Kas už tokį pasiūlymą? Prieš susilaiko pritarta sėkmės darybose. Jorg Leichtfried pranešimas dėl ES ir Centrinės Amerikos asociacijos sustarimo dvišalės apsaugos sąlygų ir bananų importo stabilizavimo priemonių įgyvendinimo. Pirmiausia, balsuojame dėl komiteto pakeitimų bloko. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. 37. Pakeitimas vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. Atmesta. 31 pakeitimas, vardinis balsavimas, balsuojame, baigiame. Priimta. 32 pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 38 vardinis balsavimas, Baigiame. Atmesta. 39 vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame. Atmesta. 40 D. Vardinis balsavimas. Pradedame. Baigiame. atmesta. 41 vardinis balsavimas. Baigiame. Atmesta. Pakeitimas, e, dokumentas su pakeitimais, kas už, prieš, priimta, pranešėjau, žodis jums. Ačiū pirmininkė, gerbėjimos kolegės, gerbėjimi kolegos. Situpa, situacija tokia pat kaip ir dėl pranešimo dėl Kolumbijos ir Peru, todėl prašau nevykdyti galutinio balsavimo, kol nepasibaigs darybos su komisija ir taryba ir tol, kol tas pasiūlymas negryš į komitetą. Kas už tokį pasiūlymą? Dagegen. Prieš susilaiko priimta. Sėkmės darybose. Geringer Ödenberg pranešimas leistinas ten nustatytų autorių teisų kūrinių naudojimas. Balsuojame dėl komiteto 62 komit pakeitimo. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dėl kitų pakeitimų balsuoti nebereikia. Norėčiau, kad balsuotumėte už pakeistą pranešimo tekstą, už prieš susilaiko priimtą. Ir vardinis balsavimas dėl teisėjų kūros akto. Baigiame. Pritarta. Sveikinu pranešėją. Moreiros pranešimas dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos. 47. Pakeitimas kas už, prieš, susilaiko, priimta. Pasiūlymas su pakeitimais. Pasuojame už. Prieš. Susilaiko. Priimta. Ir vardinis balsavimas dėl teisėkūros akto. Baigiame. priimta, sveikinu. Dabar balsuosime dėl šešių rezoliucijų dėl padėties Sirijoje. Kolegos, turiu pakeitimą žodžiu. Pasakysiu angliškai, kad visi suprastumėt. E, pakeitimą žodžiu antrajai pastraipai. Ten yra kalbama apie prieglupščius siekiančiuosius ir pabėgėlius tekste sakoma, kreipiamasi į ES, aš norėčiau pridurti ir jos valstybės narės, kad būtų imamasi reikalingų, atsakingų ir, norėčiau pridurti, humanitarinių priemonių, e, susidorojant su pabėgėliu ir, norėčiau pridurti, prieglopščio siekiančiųjų antplūdžių į ES valstybės narės labai paprastas pakeitimas, e, humanitariškas, humaniškas pakeitimas, visi krikščionys ir netikintieji turbūt man galės pritarti. Ačiū. Norėčiau paklausti, ar kas nors prieštarautų tokiam pakeitimui. Sala Franka. Ačiū, ponė pirmininkė. Žaliųjų frakcija pateikė pakeitimą žodžiu, aš norėčiau jį šiek tiek paaiškinti. mes e, laikomės įsipareigojimų, kurį prisėmėme kaip frakcija dėrybose. Mes įsipareigojame reikalauti, kad ES imtųsi atsakingų ir reikalingų priemonių, įskaitant ir humanitarnės priemonės, tai buvo visiškai aišku vykusioje diskusijoje su baronienė Ašton praėjusią dieną. Taigi nebūtina pritrau, įtraukti tokius žodžius kaip humanitarnės, tai būtų perlenkta lasda, todėl mano frakcija uh, nepritarė tokiai pozicijai. Turiu paklausti, ar 40 žmonių pasakytų prieš tokį pasiūlymą. Atrodo, kad tas skaičius iš tikrųjų pasiektas. Todėl negalime atsižvelgti į jūsų pasiūlymą. Pirmasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaiko, atmesta. Antrasis pakeitimas, kas už, kas prieš, atmesta. Dėl rezoliucijos visapimtimi, kas už, prieš, susilaiko. Rezoliucija dėl Sirijos priimta. Dabar dėl teisingumo naudojimo politiniais tikslais Rusijoje. Prašau balsuoti dėl visos rezoliucijos, kas už, kas prieš, susilaiko. Pritarta rezoliucijai. balsuosime dėl pasiūlymo, rezoliucijos pasiūlymo dėl Europos bankininkystės sąjungos, kuri vakar buvo pristatinėjama. C konstatuojamoji dalis, dėl jos reikėtų balsuoti atskirai, kas už pirmąją dalį. Prieš susilaiko priimta. Dėl antrosios dalies, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Vienareikšmiškai. Konstatuojami moji edalis. Jeigu reikalaujate, grįžime prie balsavimo kortelėmis. Balsuojame. Baigiame. Priimta. Dėl E konstatuojamosios dalies balsuosime dalimis. Pirmiausia, už pirmąją dalį, kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Basuosim dėl rezoliucijos su pakeitimais, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ponios ir ponai, baigiame balsuoti ir iš karto suteiksime galimybę pasisakyti tiems, kas pageidauja dėl balsavimo motyvų. Kas nesirengia kalbėti, turėtų kuo greičiau išeiti iš salės. Skelbiu dviejų minučių pertraukėlę.